So on today's agenda, a number of... Uh, Taigi, šios dienos darbo tvarkėje yra balsavimui teikiamos kelios, kelios rezoliucijos. Are you ready? Ar esate pasiruošę balsuoti? Pirmoji rezoliucija darbo tvarkėje dėl žmogaus teisų gynėjų persekiojimo Azerbaidžane. Pradėsime balsuoti dėl pirmojo pakeitimo. Rankomis parodykite, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pone Bugėts, jūs norite pasisakyti dėl darbo tvarkos ir tai susijęs su šią rezoliuciją, tuomet prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau remtis darbo tvarkos taisyklėmis ir paklausti, ar pirmininkė neketinate e, pasiūsti e, linkėjimų Škotijai, Škotijos žmonėms, kurie šiandien balsuoja dėl Škotijos nepriklausomybės. Okay, um, the next vote is on amendment second. Taip, balsuokime toliau. Dabar antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ir balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau mūsų darbo tvarkyje rezoliucija dėl Burundžio visų pirma Piero Klaverombonimpos atvejo bendra Bendras rezoliucijos projektas pateiktas septynių frakcijų. Balsuojame dėl viso projekto, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kita rezoliucija dėl žmogaus teisų pažeidimų Bangladeše. Šešios frakcijos pateikė bendrą rezoliucijos projektą. Balsuojame dėl originalus teksto e, antros dalies. Jis skirstama į porą dalių. Dėl pirmosios, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ir toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė taip pat priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto projekto. A, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Kita rezoliucija dėl padėties Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklės Bendrą rezoliuciją pateikė penkios frakcijos. Pradedame nuo ketvirtojo pakeitimo. Yra pakeitimas žodžiu reiškiamas ponas Auštrevičius. Thank you, Madam President, colleagues. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Labiau lingvistinio pobūdžio pakeitimas. Užuot sakę can be, įrašykime žodžius should be. Sakinys skambėtų taip, kad mes aiškiai pabrėžiame, jog e, reikėtų ieškoti tai konflikto sprendimo. Klaus, ar kas nors prieštarauja tokiam pakeitimui? Ne, tuomet galime balsuoti dėl jo. Ketvirtasis pakeitimas. You should have been quicker. Okay, let me see if there are 40. Panašu, kad nėra pasisakančių prieš ar už. Taigi, dabar balsuojame už, prieš susilaikė priimta. Toliau antroji dalis, devintas pakeitimas, rankomis parodykite, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas, vėlgi pakeitimas žodžiu, Ponas Fleckenstein, jums žodis. Ja, Frau Präsidentin, wir. Pone pirmininkė, pasikonsultavę ir su kitomis frakcijomis prašytumėm dešimtos dalies pačioje pabaigoje žodžius on the ground e, pakeisti žodžiais the Ukraine. Ar bus prieštaraujančių? Ne, tokiam pakeitimui, tuomet galime balsuoti dėl taip žodžių pakeisto pakeitimo. O, vardinis balsavimas, kaip matau, sako pirmininkė, taigi balsuokime. The vote is closed. And... Patvirtinta. Pereinam prie antro pakeitimo, 17 teksto dalis. Rankomis parodykite, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pereinam prie 11 pakeitimo, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kelkite rankas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas, dvi dalys. Dėl pirmosios dalies balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Turėsime pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas ir matome rezultatą patvirtintą. Dabar 28 teksto dalis, dvi dalys pakeitimo. Dėl pirmosios kelkite rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Reikės pasitikrinti, atleiskit. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. E, kelkite rankas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas, dvi dalys ir vardinis balsavimas. Dėl pirmosios dalies balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, vėl vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas ir vėl vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Kelkit rankas, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Ir dabar galime balsuoti dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Resolution on the agenda. Kita rezoliucija mūsų darbo tvarkėjas reakcija į ebolos viruso protrukį. Penkios frakcijos pateikė bendrą rezoliucijos projektą ir prieš pradedant balsuoti dėl visos, viso projekto, pone Fandersto, panašu, kad nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Prašom. Taip, Norėčiau kai ką pastebėti, remdamasi darbo tvarkos taisyklėmis. Vakar 8 val. vakaro gavome šitos 27 puslapius anglų kalba, o yra ir nemokančių taip jau gerai šios kalbos. Taigi vakar 20 val. gauname 27 puslapius ir 12 val. šiandien jau reikia balsuoti. Taigi noriu, kad pažymėtumėt protokole, kad nepriimtinas man yra toks darbo metodas. Thank you. Noted, still... Tai bus įrašyta į posėdžio protokolą, bet taip yra dėl e, terminų, kurie nustatyti frakcijoms. Balsuojame dėl rezoliucijos, keldami rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Toliau periname prie rezoliucijos dėl padėties Irake ir Sirijoje ir ISIS situacijos bei nepilnamečių persikėjimo. E, teikiamas balsavimui penkių frakcijų rezoliucijos projektas. Balsuojame dėl trečio pakeitimo. Keliame rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pers. Atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl devinto punkto pirminio teksto dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas punktas vėl dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar periname prie e, rezoliucijos dėl padėties Libijoje. Yra bendras rezoliucijos pasiūlymas pateiktas e, kelių politinių frakcijų. Trečiasis pakeitimas keliame rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Konstatuojamoji dalis K punktas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Ir dabar dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos po gazos konflikto ir ES vaidmens. Ponas Lamsdorf, e, dėl posėdžio vadimo tvarkos norite pasisakyti? An... Norėčiau paklausti vicepirmininkę, kodėl pirmiausia balsuojame dėl rezoliucijos atskiroje frakcijoje, jeigu apskritai yra ir bendra trijų frakcijų rezoliucija. Kitas klausimas. Mes norėtume apsiriboti vardiniu balsavimu, kai mes balsuojame dėl labai svarbių sprendimų. Kodėl būtent atskirais atvejais pasirinkamas toks balsavimo būdas? Pone Lamsdorfai, tai bus rašyta į posėdžio protokolą, bet jūs žinote atsakymą jūsų klausimą. Yra procedūra, pagal kurią dėl rezoliucijų balsuojama pagal jų skaitmeninę tvarką ir bals, vardinis balsavimas nėra galimybė piktnaudžiauti procedūrą, todėl dirbkime toliau. Pirmiausia, balsuojame dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją, kurią teikia GUE frakcija. <clears throat> Mūsų laukia nemenkas balsavimų sąrašas. Raginu visus pradėti balsuoti. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. The vote is close. Balsuoti baigiame. Atmestas. Trečiasis punktas. Balsuojame. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dėl ketvirtojo punkto pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dėl penktojo punkto pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Taip, dėl posėdžio vedimo tvarkos, prašau. Pirmininkė, ar negalėtume balsuoti iš karto? Jeigu niekas neprieštarauja, balsuoti iš karto už visus pakeitimus. Ar kas nors prieštarauja šiam pasiūlymui? Vote vote. Tuomet balsuosime dėl visko pailiui. Toliau, dėl aštuntojo punkto vardinis balsavimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dešimtajam punktui D įtrauka balsuojame. Balsuoti baigiame. Šis siūlymas atmestas. Dėl 10 punktų E įtrauką balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. E, dešimtas punktas F įtrauką balsuoti. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtas punktas į įtrauką. Balsuojame. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pone Bereš, jūs prašėte žodžio. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone pirmininkė, atsiprašau dėl savo nepatyrimo, bet norėčiau paklausti štai ko. Kokio, e, kurio reglamento straipsnio pagrindu mes balsuojame šiandien tokia tvarka, kokią jūs pristatote dokumentus, kiek aš prisimenu, nebent jūs atmestumėte mano teiginį, e, paprastai balsuojama prioritetiškai dėl rezoliucijos teksto, kurį drauge teikia keleto, keletas frakcijų. So uh, this one. Man sufleruoja, kad pagal 123 taisyklės ketvirtą punktą taip dirbame, kur pasakyta bendras e, rezoliucijos projektas pakeičia atskirus projektus, tačiau nepakeičia atskirų narių ar frakcijų pateiktus projektų pasiūlymus. Dabar dešimtas e, punktas K įtrauka. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtas e, M įtrauka balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. E punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. F konstatuojamosios dalies punktas vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. G konstatuojamosios dalies punktas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Į konstatuojamosios dalies punktas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, vardiniu balsavimu. Balsuoti pradedame. Gavautis klaus. Balsuoti baigiame. Atmesta. Periname prie pasiūlymo priimti rezoliuciją, kurį pateikė žaliųjų frakcija. Keldami rankas, kas už? Kas prieš? susilaikė atmestas. Dabar buvo akivaizdu, sako pirmininkė, pasiūlymas priimti rezoliuciją, kurį teikia FDD frakcija, keldami rankas, kas už, kas prieš, sus, atmesta. Ir dabar pername prie bendro kelių frakcijų pateikto rezoliucijos pasiūlymo, kurį teikia keturios frakcijos. Pradedame nuo penktojo pakeitimo vardinis balsavimas. Balsuojame. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmestas. Šeštas pakeitimas, keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmestas. Aštuntas pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmestas. Devintas pakeitimas. Keldami rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Keldami rankas. Kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. If no one, if, if there are opposition to this, I'm not taking it. So amendment... Net jeigu kas nors tam prieštarauja, neatsižvelgtai tai. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas e, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13 pakeitimas vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 14 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas keldami rankas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Trečias pakeitimas vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas keldami rankas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Ir dabar dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos, dėl komisijos deleguotojo reglamento, dėl sutarties su Fidži, dėl rinkos prieigos. Partinis balsavimas. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dėkuoju kolegos, dabar galėsite paaiškinti, dėl kokių motyvų balsavote už arba prieš po dviejų minučių.